I nostri lavori, eh, la signora Melstrom è già arrivata, sta per arrivare, ma approfittiamo di questo. Taigi, eh, pradėsime darbą. Pone Mastrom jau yra atvykusi į parlamentą, ji tuo atvyks. Šiek tiek reikia palaukti, kol jinai ateis, taigi šiek truputėlis jums informacijos. Noriu pasakyti, kad mus transliuoja tiesiogiai, visas posėdis bus transliuojamas, taigi Kai kalbėsite, likite savo vietoje, kad būtų galima jūs nufilmuoti. Vakar vakare vyko koordinatorių posėdis, buvo pateikta e, keletas rekomendacijų. Ir aš norėčiau paprašyti, kad jūs jas patvirtintumėte. Rengiantis e, paskirto komisaro konstitucinių reikalų klausimui. E, turėsime pranešėją šiuo klausimu iš EPP. EPP turi paskirti, kitaip tariant, pranešėją. O dėl kitų paskirtųjų komisarų ir jų klausimų, tai ponas DAF parengs pranešimą. Koordinatoriai susitarė taip. Mes taip pat kalbėjome apie tai, ar reikia parengti poziciją dėl Stokholmo programos. Taip pat e, numatėme vizitą e, mūsų delegacijos į Madridą gruodžio 2-3, nes, kaip žinia, Ispanija perims pirmininkavimą kitais metais pradžioje. E, po du narius iš EPP ir socialistų siūsime, vienas iš Alde ir vienas iš Žaliųjų atstovas vyks. Ir frakcijos mums pateiks pavardės, kai jau tik tai galės tą padaryti. Ilgai vakar kalbėjome dėl Vokietijos konstitucinio teismo sprendimo. Ir nusprendėme, kad nerenksime iškart klausimo šiuo klausimu, E, bet surenksime vėliau, jeigu to reikės ir kada reikės. Parlamento teisės reikalų departamentas jau yra e, pateikęs mums savo pranešimą, tiksliau vakar pristatė žodžių šį klausimą. Mūsų sekretoriatas užtikrins, kad būtų pranešimas parengtas išverstas į visas kalbas ir, kaip galima greičiau, padalytas nariams. Taigi tiek jums pranešimų norėjau e, pateikti. Jeigu jiems pritarėte, tai laikysime, kad jie patvirtinti. Suprantu, kad ponas Barnie norėtų pasisakyti. Prašom. Pone pirmininkė, laiko nedaug, tačiau norėčiau vieną jūsų paminėtą punktą dar iškelsti. Tas vyko labai įdomios diskusijos vakar, diskusijos įdomios mums visiems. Mm, tai yra aptarinėjom Konstitucinio teismo sprendimą. Na, o dabar turint galvoje, koks, kokios jautrios, kokios svarbios yra šitos diskusijos, kiekvienoje valstybėje narėje dėl nacionalinio suverenumo, dėl ES ir valstybių narių galių. Tai noriu pasakyti, kad šiaip jau turint galvoje mūsų taip pat dabartinį būsimą vaidmenį, kurį vaidins mūsų parlamentas, e, tikrai mes galėtume paveikti vienai par kitaip diskusijas. Ir aš norėčiau paklausti, ar mūsų komitetas negalėtų imtis iniciatyvos surenkti diskusijas štai mano minėtais klausimais e, visose ES e, sostinėse, kad būtų aptariami būtent tie klausimai, kurie atsispindi Konstitucinio teismo sprendime. Man atrodo, tikrai čia nereikėtų šiaip jau bijoti tokių diskusijų. Mes patys galėtume tokias diskusijas išjudinti, e, polemiką, e, surenkti tokias diskusijas kiekvienoje e, iš 27 valstybių narių sostinių dėl Lisabono sutarties svarbiausių klausimų ir ypač dėl galių pasidalymo. Ačiū. Ringrazio per questo suggerimento che personalmente giudico assai. Ačiū už pasiūlymą. Manau, kad tai geras pasiūlymas. Vakarykštės diskusijos sukosi daugiausia aplink Europos identitetą. Ir tai reiškia, jog ateityje mūsų laukia nemažai darbo. Reikia vis, viską žvelgti iš ilgalaikės perspektyvos ir nebūtinai bandyti išvelgti prieštaravimus Vokietijoje ar kitur, bet bandyti įtraukti visus, kurie yra pasiryžę dalyvauti Europos kūrime. Tai yra plataus užmojo programa, bet, penkerius, bet per penkerius metus, kurie mūsų laukia, ją įmanoma įgyvendinti. Ar ministrė jau čia, klausia pirmininkas? Proposta, mi sembra, ripeto, come Presidente giudico molto valida, ambiziosa, ma valida, seria. E... Kaip jau sakiau, manau, kad buvo išdėstytas tikrai tinkamas pasiūlymas, o dabar jau atvyko ministrė. Ringraziamo eh, il ministro eh, Cecilia Mal. Noriu padėkoti ministrei poniai Malstrom. Tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę, sako pirmininkas. E, be abejo, daugelis iš jūsų ją puikiai pažįstate, nes ji buvo mūsų kolegė, dėja ne mano kolegė, nes uh, nedirbau kartu su ją parlamente, buvau, dirbau parlamente prieš jos kadenciją ir po jos, bet noriu Jūs pasveikinti čia. Žinau, kad Jūs buvote parlamento nare nuo 99 iki 2006. Mūsų komiteto delegacija jau lankėsi Stokholme ir buvome susitikę ir su ministre. Berots ponas Lainenas vadovavo delegacijai, joje taip pat buvo ponas Daf bei kiti, kai kurie kiti parlamento nariai. Ačiū dar kartą, ponė Malstrom, kad atvykote pas mus. Tikiuosi, kad dar turėsime galimybę susitikti su jumis prieš Švedijos pirmininkavimo pabaigą. O dabar mes nekantriai lauksime jūsų pasisakymo apie Švedijos pirmininkavimo programą ir atsižvelgiant į šio komiteto kompetenciją, mus ypač domina Arijos referendumo numatomi rezultatai bei Lisabono sutarties patvirtinimas. Reikės rasti tinkamų būdų ją įgyvendinti. Ir čia, aišku, iškiltų tarybos ir komisijos vadovo paskirimo klausimas. Tai jau pusiau padaryta, bet, bet dar laukia procedūra parlamente. Taigi mes tikimės, kad Švedija viską tinkamai kontroliuos ir viskam vadovaus. Ir savo ir komiteto vardu noriu pasakyti, kad e, darbą organizuosime kaip ir anksčiau, išklausysime jūsų minčių įvairiais klausimais, o po to vyks diskusijos, e, bus užduoti klausimai, išsakyti pastebėjimai. Prašau, ministrė. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, brangus komiteto nariai. Man labai malonu čia būti uh, tarp jūsų, kaip buvusiai parlamento nariai ir taip pat e, čia būtent šiame komitete, kuriame dirbau penkerius metus. Labai malonu su jumis susitikti. Įsijungia mikrofonas. Ir norėčiau pasveikinti poną Kazinį, išrinktą e, komiteto pirmininku. Norėčiau taip pat pasveikinti kitus komiteto narius. Ir tikiuosi tikrai gero bendradarbiavimo per keturis e, Švedijos pirmininkavimo laikotarpio mėnesius. Įsijungė mikrofonas. Septi... Dabar mes išgyvenam e, tokį laiką, kuris e, labai svarbus Europos bendradarbiavimo istorijoje. 20 metų praėjo po 1899 metų ir e, dabar jau 27 valstybių narių e, narės renka, išrinko e, narius į Europos parlamentą. E, Tad e, iš ties sunku buvo įsivaizduoti, kad e, praėjus vos 20 metų vidurio ir rytų e, vakarų Europos žmonės rinks savo atstovus į parlamentą. Tad dabar jau rugsėjo pirmąją dieną šiaip jau bus, bus surinkta antrojo pasaulinio karo pabaigos ceremonija Lenkijoje. Kita vertus neramina tai, kad nemaža, tai yra mažas skaičius tik tai dalyvių dalyvavo, žmonių dalyvavo Europos parlamento e, rinkimuose. Švedijoje, Švedijoje tas procentas buvo 45 procentai ir tai gera žinia, bet kita vertus, kai daugelį kitų šalių e, negausiai dalyvavo parlamente. Tad mes turėtume kelti klausimą, dėl ko e, mūsų piliečiai e, nedalyvauja, nedalyvauja rinkimuose į šį puikų par parlamentą. Mes turėtume būtent aptarinėti šitą klausimą ir aš suprantu, kad e, E, pono Dafo iniciatyva bus e, pateikta e, pakeitimų dėl 76 metų rinkimų į parlamentą įstatymų aktų. Dabar Švedijos pirmininkavimo laikotarpis vyksta tokiu metu, kai Europai tenka didžiulių iššūkių ir suprantama, mūsų piliečiai tikisi iš mūsų, kad mes pasieksim rezultatų. Mes turime veikti finansų krizę, taip pat įveikti didėjantį nedarbą ir tai padaryti visose valstybėse narėse. Tad mes turim taip pat e, atsakyti į klimato kaitos iššūkius. Šie du prioritetai yra patys svarbiausi mūsų pirmininkavimo laikotarpių. Taip, tikrai bus sunku, kita vertus, mūsų darbo programa yra labai ambicinga. Mes turėtume sukurti, sustiprinti Europos konkurenci, konkurencingumą, sukurti naujų darbo vietų, taip pat prisidėti prie tvarios plėtros ir apskritai geresnės aplinkos. Be to mes turėsim apsispręsti dėl komisijos pirmininko ir taip pat e, patvirtinti naująją komisiją pagal įprastinę procedūrą. Uh, Deja, dar nemažai neiškumų dėl Lizabonos sutarties ir tikimės, kad šiaip jie turės įsigalios per mūsų pirmininkavimo laikotarpį. Tad mes, mūsų laukia labai mažas, tikrai trumpas laikas tam, kad mes galėtume pakeisti e, institucijas ir galėtume pereiti nuo senosios į naująją e, sutartį. Ir tam reikia be abejo E, gero visų institucijų bendradarbiavimo ir gero dialogo. Švedijos pirmininkavimo programa grindžiama 18 mėnesių bendra programa, kuri anksčiau buvo pristatyta kartu su prancūzijos ir čekų kolegomis. Mūsų vizija buvo ir yra stipri, veikli Europa, uh, kuri e, būtų grindžiama e, bendrosiomis vertėm, vertybėmis. Mūsų tikslas e, pirmiausia išvesti ES iš finansinės krizės ir mes turim vėl atkurti pasitikėjimą finansų rinkomis ir taip pat užkirsti kelią, kad panašios krizės kils ateityje mes taip pat turėtume užtikrinti ūkio augimą tam, kad būtų galima Europai verstis pasaulinės konkurencijos sąlygomis. E, to galima pasiekti tik tai didesnių bendradarbiavimų ir kartu atveriant e, rinkas e, pasauliui. Klimato kaita Dabar visos diskusijos e, dėl e, Lisabono sutarties be abejo toliau vyks per Ispanijos e, pirmininkavimo laikotarpį. Klimato kaita yra vienas iš didžiausių mūsų kartai tenkančių išbandymų. Mes be abejo patys vieni šioje srityje negalėsim nuveikti. Mes tikimės plataus susitarimo, kuris bus pasiektas Kopenhagoje gruodį. Per G8 aštu, susitikimą buvo pasiektas svarbus susitarimas dėl vadinamojo nedidesnio kaip dviejų laipsnių e, pasaulinio atšilimo. Tai yra labai svarbus žingsnis į priekį. Mes taip pat e, sieksime saugesnės ir atviresnės Europos, kuriame, kurioje būtų užtikrintos pagrindinės teisės ir darbą grįsime Stokholmo programa. Tad numatysim regioninę strategiją, kuri galėtų būti tinkama taip pat kitiems mikroregionams esantiems Europos Sąjungoje. Tad, tad pagal tą programą stiprinsime e, taiką, saugumą ir žmogaus e, teisės. Atvirumas yra vienas iš prioritetinių Švedijai klausimų. Ir tikiuosi, kad e, jūs jau apsilankėt pirmininkaujančiosios valstybės tinklalapyje ir matėt, kad mes sieksim Europą padaryti kuo lengviau prieinamą piliečiams. Ir tai ypač svarbu, turint galvoje tą tokį nedidelį žmonių aktyvumą per rinkimus. Tad mes pasistengsim, kad dar per mūsų pirmininkavimo laikotarpį būtų priimtas e, reglamentas numeris 1049, kuris numato e, sąlygas piliečiams susipažinti su dokumentais ir kita informacija. Kaip jūs žinot, Europos e, vadovų taryba E, birželį susitarė dėl tam tikrų nuostatų taikomų Airijai ir taip pat vienbalsiai nominavo Jose Manuelį Baroso kaip naujai, naujosios komisijos pirmininką. Tad e, taip pat e, buvo, buvo nuspręsta dėl tam tikrų garantijų Airijai E, tokių garantijų kaip e, tam, tikri, tam tikros priemonės e, mokesčių srityje, airijos neutralumo vadinamąją politiką. Tai yra labai svarbus žingsniai tam, kad tikrai pasiektume Lisabono sutarties ratifikavimo. Ir airijos vyriausybė vaidino labai konstruktyvų vaidmenį visame šiame procese. Tad uh, E, šie, šie, šios nuostatos e, įsigalios e, tą pačią datą, kai pradės galioti Lisabono sutartis. Per birželio mėnesį Europos vadovų taryba taip pat sutarė dėl to, jeigu įsigalios Lisabonos sutartis, kad komisiją sudarys e, kiek 27 e, mm, atstovai iš, iš visų valstybių narių. Ir dabar Lisabono sutartis e, patvirtinta vis 23 valstybėse narėse, tik tai Lenkijoje, Vokietijoje, Čekijoje dar neįspręsti tam tikri ratifikavimo klausimai ir mes nekantriai laukiam balsavimo spalio antrąją Airijoje rezultatų. Suprantam, šiuo atveju žmonės priima sprendimus ir aš tikrai e, tikiuosi, kad airiai balsuos teigiamai už Lisabonos sutartį. Tokiu būdu mes turėsim e, efektyvesnę, demokratiškesnę Europą, kuri galės tinkamiau veikti tarptautinėje arenoje. Be to tai labai svarbu ir Europos parlamentui Lisabono sutartis, kadangi Lisabono sutartimi išplečiama bendro, e, bendro e, sprendimų prieimimo procedūra. Ir tokiu būdu mes pagilinsim demokratijos tradicijas Europos e, Sąjungoje. Mes taip pat labai atidžiai, e, atidžiai sekėm e, diskusijas dėl Lisabonos e, sutarties įsigaliojimo ir norėčiau padėkoti komiteto nariams Elmarui Brokui ir kitiems už dalyvavimą diskusijose. Tad tikrai tokiu būdu mes prisidėsim prie sklandaus prieimo, pereimo prie naujosios sutarties. Ir tokiu būdu galėsim užtikrinti, kad e, priimta Lisabono sutartis, ratifikuota sutartis galės sklandžiai įsigalioti nuo pačios pirmosios dienos. Antai e, e, šiuo atveju tai labai svarbu, turint galvoje bendro, bendro sprendimo procedūrą. Ir taip pat Be to, taip pat, kai įsigalios sutartis, tai tada mes galėsim išspręsti ir tų dar 18 e, mandatų į Europos parlamentą klausimą. Tai tikimės, kad bus padaryta iki, iki e, gruodžio e, mėnesio. Tad tokiu būdu tai bus išspręsta dar 2010 metais. Tad labai malonu, kad Europos e, parlamento nariai turės e, taip pat e, stebėtojų vaidmenį įsigaliojant Lisabonos sutarčiai. Taip pat labai gerai, kad Lisabonos sutartimi numatoma užsienio, ES užsienio klausimų tar, tarny, tarnyba EAS ir tokiu būdu ES E, tikrai geriau e, atrodys pasauliniu lygiu. Tokiu būdu mes galėsim sustiprinti saugumo ir e, gynybos politiką, kaiminystės politiką, priekybos vystimosi politiką. Be to, taip pat taryba turėtų priimti sprendimą, kaip turės veikti šitą užsienio ryšių tarnybą. Ir mes tikimės, kad toji tarnyba jau galės pradėti veikti tuoj tik tai, kai įsigalios Lisabono sutartis. Be to, taip pat Lisabono sutartimi bus išspręstas ir tarybos e, pirmininko klausimas. Ir tokiu būdu e, bus E, ir tokiu būdu tikrai ES bus geriau atstovaujama pasaulio mastu. Tačiau kas bus, jeigu Lisabono sutartis neįsigalios arba jos įsigaliojimas bus atidėl, atidėtas ilgesniam laikui? Tokiu atveju ES toliau tada funkcionuos pagal Nicos sutartį. Tai nėra be abejo tokia pirmenybinė, pirmenybinė pozicija, tačiau mes vis dėlto turėsim laikytis būtent dabartinės sutarties. Ir tada suprantama, teks dar numatyti nau, naują komisiją ir ir kartu taip pat e, sutelkti dėmesį į tas e, sritis, kuriomis, ties, kuriuose mes dirbam dabar, tai yra organizuotas nusikalstamumas, klimato kaita. Kai bus patvirtinta nauja komisija, labai svarbu, kad komisija naujoji kuo greičiau pradėtų e, dirbti, kadangi komisijos nebuvimas tikrai būtų kliūtis priimti svarbius Europai parlamentus. Tad tikimės, kad Europos parlamentas dar per rugsėjo sesiją galės patvirtinti poną Baroso kaip naujosios komisijos pirmininką. Ir tokiu būdu tada jau galėsim e, tvirtinti naująją komisiją. Tada bus aišku, kiek iš tikrųjų narių galės dalyvauti komisijoje Ir jeigu įsigalios Lisabonos sutartis, tai tada kiekvieno, kiekviena valstybė narė turės savo atstovą komisijoje. Jei ne, tai tada pagal Nisos sutartį e, komisijos narių skaičius bus mažesnis negu valstybių narių skaičius. Bet tai daug priklausys ir nuo Airijos referendumo rezultatų. Mhm. naujoji komisija. Naujoji komisija, e, jeigu ji bus patvirtinta, negalės e, pradėti darbo e, lapkričio pirmąją, kaip numato dabartinė sutartis dabartinė komisija turės laikinai dar pratesti savo darbą. Tai yra šiaip jau tokia išimtinė situacija, tačiau tokios situ, panašios situacijos buvo praeitie. Jeigu įsigalios Lisabonos sutartis, tai tada uh, užsienio ir saugumo politikos aukštasis, aukštasis atstovas irgi bus numatytas. Uh, ir kartu jis bus komisijos vicepirmininkas, kuris atsakys už, uh, už uh, užsienio ryšius. E, jį taip pat irgi reikės patvirtinti e, tuo metu, kai bus tvirtinama Europos e, komisija. Aukštasis atstovas taip pat dalyvaus e, taryboje, kaip e, ir, ir mes tikimės, e, jeigu bus patvirtintas, mes bendradarbiausim su juo per pirmininkavimo laikotarpį. Per mūsų pirmininkavimo laikotarpį numatyti du aukščiausio lygio susitikimai - spalį ir gruodžio 11-12. Per spalio mėnesio susitikimą bus daugiausiai sprendžiami instituciniai klausimai Tačiau per, e, taip pat ir per gruodžio mėnesio Europos vadovo susitikimą aptarsim institucinius klausimus. Tad iš ties naujoji Lisabono sutartis kloja pagrindus turėti e, demokratiškesnę, stipresnę Europą. Tam reikia didelių pasirengimų ir be abejo pavienės valstybės narės negalės e, šiaip jau to darbo nuveikti. Ir to, tam reikia bendrų pastangų tarybos, komisijos ir Europos parlamento bendro darbo. Tad aš tikrai tikiuosi labai plataus bendradarbiavimo, taip pat bendradarbiavimo su jūsų komitetu per ateinančius rudens mėnesius. Tad tiek, o dabar mielai atsakysiu jūsų klausimus. Labai ačiū. Grazie, signor primo ministro, signor presidente. E, e... Ačiū, ponė ministrė, ponė tarybos pirmininkė. Išgirdome ilgą įsipareigojimų sąrašą, e, klausimų sąrašą, kurių rengėsi imtis Švedija ypač kuomet įsigalios Lisabonos sutartis, jūsų, tuomet ypač jums ir jūsų kolegoms bus daug darbo. Ir galiu pažadėti jums, jog mūsų komitetas tikrai stengsis siūlyti sprendimus įmantis įvairiausių klausimų. Kolegos, uh, Turiu prieš, priešai save ilgą norinčių pa, užduoti klausimus narių sąrašą. Taigi, iš karto suteikiu žodį ponui Mendes Devygo. Dėkui, pirmininkė. Sveikinu sugrįžus namo, ponė Malstrom. Žinau, kad jūs suprantate ispaniškai. Ir savo frakcijos, APP frakcijos vardu noriu pasakyti, kad tikrai džiugu jūs matyti čia. E, Žinau, kad jūs esate atsidavusi europietė ir kuomet pasitraukėte iš parlamento, tai buvo mums nuostolis, bet, na, laimėjo Švedijos vyriausybė. Turiu keletą klausimus. klausimų. Pažiūrėjęs, peržiūrėjęs jūsų svetainę, aš šį rytą radau kai kuriuos atsakymus, ypač e, atsakymus į konstitucinius klausimus, kurie yra šio komiteto kompetencija užduosiu vieną klausimą ir išsakysiu vieną pastebėjimą ir paliksiu kolegoms daugiau laiko užduoti klausimus. Man atrodo, kad naujoje komisijoje bus vienas e, sudė, sudėtingas postas, tai yra pono Dehan postas. Ir kandidatą į šį postą teiks taryba ir jūs turėsite bendradarbiauti su parlamentu patvirtinimo procedūroje. O kalbant apie galutinį komisijos kaip kolegialios institucijos patvirtinimą ir balsavimą, kas susitikinės kas susitiks su mumis komisijos vardu ir mes norime, kad parlamentas būtų informuojamas apie viską, kad na, nebūtų taip, kad kad iškiltų kažkokie nesusipratimai. Toliau, Europos išorės santykių tarnyba. Ar yra teikiamas pasiūlymas dėl taip vadinamos Europos diplomatinės tarnybos? Galbūt ne jūsų pirmininkavimo metu, bet Ispanijos pirmininkavimo metu. Taigi, kokia yra situacija šiuo tikrai svarbių klausimų. Ačiū, Cecilija, ir kaip jau sakiau, labai malonu tave čia matyti. E, e adesso, e... Pirmininkas, ačiū. Ponas Havregi. Ačiū pirmininkai, dėkui ponia Malstrom už jūsų išsakytas mintis ir už mums šį rytą suteiktą informaciją. Aš pritariu jūsų pasisakymo proveržiui ir dvasiai. Ir socialistų frakcijos vardu noriu užduoti keletą klausimų jums, bei išsakyti susirūpinimą, taipogi frakcijos vardu. Visų pirma, jūsų pasisakymo pagrindas yra tai, kad Švedija savo pirmininkavimo metu uh, E, nori užtikrinti Lisabonos patvirtinimą. Ir tai būtų tikrai, tai taptų labai tokia galinga varomąją jėgą Europai. Jei Airijos referendumo problema mm, bus išspręsta ir, ir neiškils kitų, ir, ne, ar neiškils kitų problemų, pavyzdžiui, ar jūs palaikote ryšius su čekais ir ar bandote užsitikrinti, jog išspręstos ten buvusios problemos. Kad, pavyzdžiui, jeigu Airijoje referendumas pavyks, neiškils kitų problemų. Ir ką Švedija daro šiuo klausimu, šioje srityje. Antras klausimas. Aš skaičiau e, jūsų pasisakymus, klausiausi jūsų. Jūs kalbėjote apie tai, kaip svarbu, kad parlamentas ratifikuotų tarybos pasiūlymą. Iš tikrųjų, 27 tarybos narės birželio mėnesį mums pateikė pasiūlymą. Tačiau parlamentas e, turi tam tikrų abejonių. Man atrodo, kad visos frakcijos, net ir EPP frakcija, išvelgia mm, tokių ženklių prieštaravimų, kalbant apie tai, kaip ratifikavimo procesas galėtų vykti. Taigi noriu paklausti jūsų, ar jūs bandysite laimėti Europos parlamento palankumą? Ir, ir, ir kuomet Lisabonos sutartis bus ratifikuota, ar bus, kaip bus panaudojamos Lisabonos sutartie numatomos procedūros ir kodėl Švedijos nuomonė tai reikia padaryti būtent dabar, nes apie tai parlamente labai daug kalbama daugybė žmonių nori, kad būtų ratifikuotas ir patvirtintas komisijos pirmininkas, kad komisijos pirmininkas ir komisija būtų tvirtinami, kuomet bus patvirtinta Lisabono sutartis. O mums dabar sako, kad padarykite, priimkite tą sprendimą dabar, balsuokite dabar. Buvo norima, kad tai būtų padaryta Liepos mėnesį. Tačiau pirmininkų suėgoje šis klausimas bus sprendžiamas, jis bus sprendžiamas rugsėjo 10 dieną. Tai yra, ar, ar tas klausimas bus įtrauktas darbo tvarkė rugsėjo mėnesį. Kol kas tai nėra tikra, kad taip ir bus. Taigi, ponia Malstrom, kaip svarbu jums, kaip jums svarbu yra, kad tai vyktų kiek įmanoma greičiau ir kodėl tai reikia padaryti prieš Lisabono sutarties ratifikavimą. Ir trečias klausimas. Jūs kalbėjote apie institucijų balansą, e, mūsų ir jūsų institucijos komisijos. Ir taip pat siejant e, šį klausimą su sąjungos išorės santykių tarnyba buvo minima, kad ta tarnyba iš dalies bus paremta komisijos struktūra, komisijos tarnybomis. Jeigu taip nebūtų, uh, kur jūs norėtumėte patalpinti tą tarnybą ir kaip tai atsilieptų instituciniam balansui. Dar vienas dalykas, kuris rūpi kai kuriems iš mūsų. E, kai kuriuose valstybėse narėse mano ir jūsų šalise dalyvavimas Europos parlamento rinkimuose buvo neblogas, kitose, kai kuriuose kitose šalise, pavyzdžiui, Belgijoje atėjo daugiau žmonių balsuoti. Tačiau mes visi suprantame, kad kad, kad tokia pastebima pavojinga tendencija, kad žmonės nusisuka nuo Europos. Jie turi teisę tai daryti. Ir netgi šioje salėje galbūt yra žmonių, kurie yra nusiteikę antieuropietiškai. Jų nuomonė apie Europą yra skeptiška. Taigi, ponia Malstrom, ar neatsižvelgiant į tai, taryba rengėsi teikti kažkokių pasiūlymų ir iniciatyvų, kurioms, kurios mums galėtų pagelbėti, sprendžiant struktūrinės problemas susijusias su Europos idėja. Ta idėja, kuri prieš keletą metų taip, taip buvo tokia įkvepianti daugelį žmonių, o dabar tai tampa beveik vien kliše. Dar vienas klausimas. Tarybos, ar tarybos posėdžiuose buvo kalbama apie Lisabono strategijos atnaujinimą? Tai taip pat buvo graži svajonė. 2002-aisiais norėjome Europą paversti konkurencingiausios konkurencingiausia pasaulio erdve, kur būtų sukuriama daugiausia darbo vietų. Ir tai buvo tik svajonė, tai liko tik svajonė, nes tie siekiai nebuvo įgyvendinti. Reiktų netgi pasakyti, kad mes nuėjome visai kitą kryptimį. 2010-aisiais tai turėjo tapti realybę, 2010-ieji yra neužkalnų. Taigi, ar taryba ir Švedija pirmininkavimo metu inicijuoja diskusijas apie tai, kaip reiktų atnaujinti Lisabono strategiją. Pirmininkė, atsiprašau, kad aš taip daug kalbu, bet turiu paskutinį klausimą dar. Ar jūs manote, kad bendrijoje, bendrijoje esamos priemonės yra pakankamos? ir Švedija, kaip ir kitos, pir, Švedija, kaip ir kitos tarybos pirmininkas, žada Europą e, išvesti iš krizės. Bet ar mes turime visas priemonės, kad tai būtų įmanoma? E, vyksta koordinavimas, užsakytos įvairiausios tyrimų studijos, bet ar mums užtenka lėšų? Ar Europos Sąjunga užtikrina tikrą valdymą, vadovavimą? Ar Švedija mano ir tiki, kad e, užtenka ekonominių priemonių ir vykdomosios valdžios priemonių, kad galėtume tai padaryti. Pirmininkas, ačiū, ponas Daf. Uh, uh, uh, Pirmininkė, visų pirma, noriu pasakyti, kad man labai malonu mus matyti čia, Cecilija. Nebejoju, kad jums tikrai įdomus šis laikotarpis, vadovavimo tarybai laikotarpis. Jūs dar nepatvirtinote, kad taip ir yra, galbūt atsakydama tai galėsite, į, į klausimus galėsite tai patvirtinti. Visų pirma, dėl komisijos pirmininko paskirimo. Ponas Garygi sakė, jog šis procesas yra pernelik spartus. Aš pats nemanau, kad parlamentą būtų galima apkaltinti tuo, jog šį klausimą svarsto pernelik sparčiai. Iš tikrųjų, mes atidėjome balsavimą, klausimo sprendimą dėl balsavimo iš Liepos ir rugsėjo mėnesį nes tai mums leido visiems atsikvėpti. Ir imti šio klausimo rimčiau nei, nei, nei Liepos mėnesį. Kalbu apie komisijos pirmininko laukiančias užduotis. Bet pagal sutartis parlamentas privalo bendradarbiauti su taryba. Pat, užtikrindamas, kad e, vyktų komisijos narių paskirimas ir kad tai vyktų veiksmingai. Mes manome, kad visiškai tinkama ir teisinga būtų dirbti pagal dabar galiojančią sutartį ir sustabdyti šią procedūrą iki to momento, kol įsigalios nauja sutartis. Aš manau, kad toks sprendimas būtų nepateisinamas vilkinimas. Manau, kad mes galime, mes galėsime sparčiai dirbti ir rugsėjo mėnesį patvirtinti komisijos pirmininką. Noriu Jums užduoti klausimą dėl tarybos pirmininko paskirimo. Visų pirma, Ar jūs manote, kad galėsite nominuoti kandidatą į šį postą spalio mėnesio vadovų tarybos susitikime? Aš ne, nenoriu, kad pasakytumėt pavardės dabar, bet mums tikrai, mes tikrai manome, kad tai yra Švedijos pirmininkavimo užduotis numatyti kandidatą iš šį postą. Ar jūs įsivaizduojate asmenį Sarkozy politiko tipo, ar jūs manote, kad šiek tiek kuklesnis kandidatas e, bus siūlomas į šį postą, kaip pavyzdžiui Vokietijos Federacinės Respublikos atstovas? Manau, kad parlamentas turėtų išreikšti savo nuomonę dėl e, tarybos pirmininko, dėl tokio tarybos pirmininko, kokio mes pagidautumėme, pagidautumėme ir ką mes norėtume matyti šiame poste. Manome, kad asmens, konkretaus asmens išrinkimas yra tarybos, pačios tarybos prerogatyva. Galiausiai Airijos referendumo klausimų reikia pasakyti, kad nors kampanija yra, vykdoma kampanija yra kokybiškesnė nei ankstesnė, bet man atrodo, kad priešiškos jėgos e, vykdo keistas kampanijas. Ga, paskutinis reiškinys yra dėmesys Turkijos ūkininkams. Esą gazdinama, kad, Turkijos, kad Turkija susišluos visą BŽUP e, skiriamą biudžetą, jeigu Turkija taptų ES nare. Ką Jūs apie tai manote? Aš manau, jog mes turėtumėme išsklaidyti tokius tokį klaidingą Turkijos ūkininko įvaizdį ir kad turėtumėte, turėtumėme tai daryti veiksmingai. Veiksmingiau nei, pavyzdžiui, elgėmės bandydami pristatyti kitokį Lenkijos santechniko įvaizdį 2005-aisiais. Galiausiai, jei, jeigu, kaip mes visi tikimės, sutartis, sutarties galiojimas bus užtikrintas. Aš nemanau, kad tai vyks per naktį. Ja reikės tinkam, užtikrinti tinkamą jos pripažinimą. Ar nebus taip, kad visuomeniai tai atsibos, visuomeniai, žmonėms atsibos nesibaigiantis ginčiai ir dėrybos dėl ratifikavimo Ir todėl ar nebūtų svarbu pažymėti sutarties įsigaliojimo momentą, surengiant patrauklę ceremoniją, kuri būtų plačiai nušviesta, kad ir bandyti visiems parodyti, jog Europa galiausiai atverčia svarbų savo konstitucinės ir politinės istorijos puslapį. Ir jeigu jūs ieškote vietos, tinkamos vietos pobuviui, geram pobuviui, visada galėčiau pasiūlyti Prahą. Grazie, kolega. Ačiū. Toliau žodį suteikiu kolegai Foksui. Labas rytas, ponė ministrė. Ačiū už tai, kad atvykot šiandien pas mus. Dėl komisijos pirmininko skirimo. Jūs sakot, jeigu šiaip jau E, galios Nico sutartis, nebent jeigu būtų ratifikuota e, Lisabono sutartis, tačiau tam reikės e, tam tikro laiko, o čia kolega kalbėjo apie ne, ne, tokį nereikalingą vilkinimą. Aš tikiuosi, kad šiaip jau jūs turėsit veikti pagal Nicos sutartį, tai yra, kai bus skiriama komisija, o tik tada kai bus ratifikuota Lisabono sutartis, tada mes turėsim pasvarstyti, kiek kitos sutarties nuostatas reikės atsižvelgti. Dėl tarybos pirmininko skirimo. Tai Britų užsienio reikalų ministrė baronėse Kinok aiškiai pasakė, kad Britų vyriausybė e, remtų Tonio Blero kandidatūrą šiam postui. Nežinau, kokios nuomonės jūs laikotės ir ar manot, kad parama konkrečiems kandidatams tikrai sveikintina ir ar jūs paremtumėt pono Blero kandidatūrą. Šiaip jau kai kas sakė, kad Bleras kaip ministras pirmininkas šiaip jau būtų buvęs baisus, o dabar dar sunkiau įsivaizduoti, koks jis bus e, išrinktas tarybos pirmininku ir, kaži, kiek, ir kiek jis galėtų paveikti Airijos referendumo rezultatą. Uh, Na, o dabar dar pakartosiu tai, ką jūs sakėt apie taiką, demokratiją ir žmogaus teisės. Galbūt jūs galėtumėt, galbūt galėtumėt pakomentuoti situaciją Birmoje. Ir ar ketinate imtis veiksmų tam, kad būtų kas nors pasikeistų dabartiniai uh, dabartiniai situacijoje ir ar mes galėtume kaip nors padėti jų Ksansu Či ir ar tai yra jūsų būtent pirmininkavimo laikotarpio prioritetas. Ačiū. Thank you, President. And... Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, kad atvykote susitikti su mumis šiandieną, ministrė. Jūs pradžioje e, kalbėjote apie Stokholmo procesą. Man atrodo, kad tai yra susijęs su saugumo klausimais. Jūs lik tiesiai nekalbėjote apie energetinį saugumą. Man atrodo, kad jūs sutiksite, jog tai susisiektų ir susisietų su Baltijos jūros strategija. Mm. Ir čia periname prie Rusijos vaidmens. Man įdomu, kaip Švedija, kaip pirmininkaujanti valstybė, žiūrės į šias problemas. Antras klausimas susijęs su techniniais dalykais. Kaip dabar Švedija įsivaizduoja ryšius su nuolatiniu tarybos prezidentu? ir ministrų taryba, kuri atsakinga už pirmininkavimą. Taip pat aš norėčiau sureaguoti tai, klausė, ko klausė ponas Daf. Dėl asmenybės tarybos pirmininkui galbūt galvojama, kad reikėtų pirmenybę teikti kažkam iš mažesnės, o ne didesnės valstybės. Dar vienas techninis klausimas. Kokie yra mechanizmai, jeigu iš vis yra numatyta e, pereiti vienam pirmininkavimui į kitą, nes man atrodo, tada, kai viena pirmininkaujantį valstybę baigia darbą, labai sunku įsivaizduoti, kas e, bus toliau. Žinome, kad e, Vengrija kažkada labai e, greitai jau turėtų taip pat pirmininkauti. Dėkoju, ponas Hefneris. Norėčiau taip pat pasveikinti Jūs atvykusią pas mus, labai padėkoti už įdomų pasisakymą. Pradžioje vienas pastebėjimas. Tikriausiai dauguma kolegų sutiks su manim, kai pasakysiu, kad Europa dabar išgyvena sudėtingus procesus. Bet Švedija, kaip pirmininkaujantį valstybė, yra labai patikima, taigi esame gerose rankose. Porą klausimų. Pirmasis susijęs su būsima komisija ir jūs vadovu. Aš neslėpsiu nuo jūsų, kad aš, mano frakcija ir daugelis kitų kolegų parlamente mano, jog Europa turi daugiau ir yra nusipelniusi daugiau ar geresnių kandidatų negu ponas Baroso. Tačiau mano klausimas yra šiek tiek kitokio pobūdžio. Kaip galvojate, jeigu rinkimai pirmininko komisijos vyks dabar, o paskui komisarai bus skiriami pagal uh, skirtingą sutartį, kito, naują sutartį vėliau. Ką tai sako apie institucijų vaidmenį? Dar vienas klausimas. Jūs minėjote du labai svarbius punktus. Vienas kad reikia sustiprinti piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungą. Kitas dalykas, jeigu Lisabono startis įsigaliuotų, jūs norėtumėte e, visomis išgalėmis užtikrinti, kad viskas, kas yra nuspręsta, būtų kaip galima greičiau įgyvendinta. Europos piliečiai, atskiros valstybės narės šiuo metu turi nemažai galimybių dalyvauti sprendimų prieimimo procese, prisidėdamos. Ir labai svarbu, kad tai ir toliau vyktų Europoje, kad sprendimai nebūtų priimami pernelik toli nuo piliečių. Lisabono sutartyje kalbama apie piliečių inicijatyvą. Piliečiai gali inicijuoti tam tikrus dalykus ir komisija po to turi pasiūlymus piliečių išanalizuoti. Mano klausimas būtų toks. Ką Švedija, kaip pirmininkaujantį valstybę, darys, o gal jau jūs ką nors darote, tam, kad būtų užtikrinta, jog būtų galima tą galimybę įgyvendinti iškart įsigaliojus sutarčiai. Aš čia tokį tarsi norą iš, išsakau švedijai kaip pirmininkaujančiai valstybei. Praeitie žinome, kad buvo gana sudėtinga pateikti praktinius pasiūlymus ir ką čia galima padaryti. Dėkuoju. Dabar ponas Sandegau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat ministrei Malmstrom už tai, kad atvykot pas mus. Turiu tris konkrečius klausimus. Pirmas. Tai Vokietijos konstitucinio teismo sprendimą dėl Lisabonos sutarties. Mes vakar čia komitete labai įdomiai diskutavom šiuo klausimu. Būtų šiaip labai įdomu skaityti uh, kaip e, Konstitucinis teismas interpretuoja ES teisyną. Ir todėl noriu paklausti, ar tas Konstitucinio teismo sprendimas yra grinai Vokietijos reiklas, reikalas, ar tas sprendimas turės įtakos tam, kaip mes apskritai interpretuosim visą ES teisyną. Tai pirmas klausimas. Antras klausimas, ponia Malmstrom minėjo, kiek mažai dalyvavo žmonių parlamento rinkimuose. Viena to priežasčių, be abejo, tų priežasčių daugiau, viena tų priežasčių yra ta, kad daug žmonių ES vertina kaip tokią uždarą sistemą. Ir dabar per paskutinius posėdžius iki, po, iki rinkimų uh, E, buvo šiaip jau atmestas pasiūlymas patvirtinti 2007 metų tarybos e, finansinės ataskaitas, kadangi taryba nepateikė visų duomenų parlamentui. Dabar buvo užsiminta taip pat apie atvirumą, tai labai rūpi Švedijai. Ir todėl aš norėčiau paklausti dėl to ataskaitų už 2007 metų patvirtinimą. Galbūt jūs galėtumėt garantuoti, kad e, Švedija, kaip pirmininkaujančioji valstybė, pateiks visą informaciją parlamentui apie tarybos finansinės ataskaitas. Tai yra visa ta informacija, kurios parlamentas prašo ir prašys. Juk parlamentas parlamentas šiaip jau turi tvirtinti, remdamasis e, tarybos pateiktą informaciją. Trečias klausimas. Dar viena turbūt priežastis dėl žemo, mažo dalyvavimo tarybų, tai yra rinkimuose, dėl to, kad žmonės suvokia, jog ES negarantuoja socialinio vystimosi, socialinio nes, e, apsaugos. Ir čia Vakstrop e, buvo tokia byla E, dėl e, Lenkijos darbuotojų e, padėties Švedijoje. Bet dabar antai Danijoje tūkstančiai Lenkijos, Lenkijos darbuotojų dirbančių Danijoje gauna kur kas mažesnį atlyginimą negu Danų darbuotojai. Ir iš tikrųjų tai tokia nepateisinama priežastis, kad ES piliečiai, dirbdami kitoje ES valstybėje, Mm, gauna mažesnius atlyginimus. Todėl norėčiau paklausti, ar taryboje, ar per Švedijos pirmininkavimo laikotarpį toje Velstroms byloje, kuri buvo nagrinėjama Švedijoje, ar jos pagrindų bus surinktos diskusijos dėl to, kaip būtų galima užkirsti kelią už akių socialiniam dempingui, kitiems neigiamams socialiniams reiškiniams, kuriuos mes pastebim šiuo metu. Ačiū. Bene, eh, kolega Salatto, prendere la parola. Ponas Salato. Eh, Pirmininkė. Norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų dėl, dėl vakar įvykusios diskusijos ir dėl šiandienos debatų. Kartuojama, kartuojama keletas minčių. Lisabonos sutartis, dalyvavimas Europos parlamento rinkimuose bei Europos piliečių susidomėjimas Europa. Jeigu esate kada lankėsi Europos parlamente, be abejo, tikitės, kad Lisabonos sutartis įsigalios kiek įmanoma greičiau, nes ji pakeis Europos sąrangą, užtikrins, kad Europa priartėtų arčiau piliečių. Atvirai kalbant, aš nemanau, jog bus labai lengva užsitikrinti pritarimą sutarčiai ir jei tai pavyks, ją įgyvendinti. Ir aš, tai yra mano asmeninė nuomonė, bet ji susijusi su dalyvavimu, su dalyvavusi Europos parlamento rinkimuose skaičiumi. Manau, kad Europoje priešiškos jėgos manau, nenori, nenori, kad sprendimų prieimimo procesai Europoje taptų labiau sutvarkyti. Ir taip pat žinome, kad dabar yra daugybė biurokratijos dar mūsų darbe ir tai visiškai nenaudinga mums ir nepatrauklu piliečiams. Kal, taigi, kalbu apie Lisabonos sutarties klausimą bendrai, apie tai, kaip ir ar, ar, jeigu mes teigiame, kad tikrai bus jį gyvendinta, kad tai nebus sunku padaryti, tai mes truputėlį, perneli, mes pernelik optimistiškai pasisakome. Svarbiausia yra žmonėms paaiškinti, kaip parlamentas, komisija ir taryba pasikeis po Lisabonos sutarties. Aš esu italas ir kalbu kaip italas ir 80 procentų teisės aktų priimamų Italijoje yra įkvėpti Europos teisės aktų. Tačiau žmonės apie tai nežino. Ital, italai apie tai nežino. Daugelis italų Europos parlamentą laiko e, tokia milžiniška struktūra, kuri netrukus žlugs. Tačiau tai toks suvokimas tikriausiai, na, tai, tai kaip žmonės su, suvokia, priima parlamentą, tikriausiai priklauso nuo mūsų. Žmonės įsivaizduoja, kad parlamento nariai išrinkti Europos parlamentą gauna milžiniškus atlyginimus, nors taip nėra. Žmonės, pavyzdžiui, klausia manęs, kiek, uždi, kiek aš uždirbu, jie įsivaizduoja, kad mano atlyginimas čia yra nepaprastai didelis. Bet be abejo, tai reiškia, kad yra žmonių, kurie taip kalba ir kurie skleidžia tokią informaciją nepatikrinę šios informacijos ir nepasidomėję tuo, kokį darbą mes dirbame, kuo mes užsimame. Taigi, su Lisabonos sutartimi, Lisabonos su, sutarties įgyvendinimas taip pat reikalauja, kad imtumėmės iniciatyvos kampanijos žiniasklaidoje, kad pristatytumėme, koks svarbus yra Europos parlamentas žmonėms ir kad jis dirba jų labui. Galėtume pristatyti informaciją, kurios žmonės nežino ir taip pasiektume galbūt, kad daugiau žmonių ateitų balsuoti į Europos parlamento rinkimus ir kad ta, tokiu būdu pakurstume tą entuzijazmą Taigi, ponė ministre, kaip rengėtės ieškoti sprendimų, kurie padėtų žmonėms geriau suvokti Europą, pri, geriau ją priimti. Jeigu, jeigu pavyzdžiui, paprašytumėte žmonių Italijoje į, į maždaug pusės puslapio tekstą surašyti, kas yra Europa ir ką jie apie ją žino. Daug informacijos jie tikrai nepateiks. Reikia ieškoti galimybių, kaip daryti įtaką žiniasklaidai. Kai kuriuose šalise yra visuomeniniai žiniasklaidos kanalai, yra finansuojami iš biudžeto. Ir galbūt uh, reikėtų teikti daugiau informacijos apie Europos reikalus. Ir galbūt taip viską susijęti su Lisabono sutartimi, jos įsigaliojimu ar neįsigaliojimu. Manau, kad tokiame klimate, tokioje situacijoje Lisabono sutarties įsigaliojimas būtų labai svarbus įvykis bendrijos vystimėse, e- e- Europos vystimėse bendrai. Dar vienas kalbėtojas, sako pirmininkas, ponas Traškovskis. Like to, uh, e, Ministrė, vieną norėčiau konkretų klausimą pateikti. Jau buvo klausima dėl bendrosios uh, išorės tarnybos komisijos klausimas yra jautrus, taigi dar norėčiau pasiteirauti kai ko. Ką galvoja Švedija kaip pirmininkaujanti valstybė šiuo klausimu? Nes ankstesnė pirmininkaujanti valstybė e, buvo parengusi klausimynus valstybėms narėms, taip vadinama FISH, buvo klausima esminių klausimų prieš Airijos referendumą. Ir buvo siekiama išsiaiškinti, ką e, reiškia visiškas Lisabono starties įgyvendinimas. Klausimai yra gana sudėtingi, būtent e, finansavimo klausimai e, ir panašus. Taip pat klausimai susijęs su bendraja išorės tarnyba. Ir aš noriu dabar paklausti, koks yra jūsų požiūris. Ar jūs turite konkrečių pasiūlymų kas bus daroma, kai įvyks antrasis referendumas Airijoje. E, tikėtina, galime tik viltis, kad, klausi, kad, kad rezultatas bus teigiamas. Ir ką jūs tada galite, e, ketinate daryti? Ar pateiksite kažkokius konkrečius pasiūlymus? Uh, Galbūt jau yra užmėgsti neoficialūs kontaktai su vyriausybėmis, o gal viskas išalta, kaip kad buvo prieš keletą mėnesių. Žinau, kad klausimas sudėtingas, tačiau žinau, kad jūs esate e, labai e, didelė skaidrumo šalinkė. Aš ir pateikiau šį klausimą jums. Dėkoju. Man atrodo, kad turime nemažai e, minčių, apie kurias reikia pagalvoti. Pirmininkė, aš. Ministrė, aš e, noriu pasakyti, kad išgirdome labai daug klausimų ir reikia pabandyti kažkaip viską apibendrinti. Reikia galvoti apie ateitį. Ir mano klausimas dabar paties būtų toks. Kokiu mastu imigracijos klausimas yra svarbus tarybai kaip Europos problema? Aš negalbūt apie valstybės narės arba žmonės, bet apie tarybą. Kai kurios šalys išgyvena krizę, Italija, pavyzdžiui, viena iš tų valstybių. Mes kalbame apie e, žmonių judėjimo laisvę sąjungoje, kuri labai daug dėmesio visuomet skiria žmogaus teisėms e, ir kuris siekia visuomet silpniausius apginti vargingiausius. Mes, aišku, kalbame apie uh, tai, kad reikia kovoti ir su organizuotu nusikalstamumu, žmonių išnaudojimu, nes žmonės patiria ne tik smurtą, bet ir miršta. Taigi noriu paklausti jūsų, kaip ar laikoma, laikomi šie dalykai europinė problema, E, kurią visa Europa turi spręsti kartu, o ne kaip dalykas, kuris turi būti paliktas valstybėms narėms. Pono ir ponios, labai ačiū. Man atrodo, kad e, kiekvieną klausimų galima būtų surenkti seminarą, nes jie labai sudėtingi, bet pabandysiu trumpai į visus atsakyti. Pirmiausia, e, Mendes Derygo, mano draugas, pateikė klausimą apie tai, apie ką vėliau kalbėjo daugelis, apie išorės tarnybą ir vyriausiai įgaliotinį. Ką mes, e, kaip bendrautume su parlamentu. Mes e, penktadienį e, susitikome su pirmininku Buzeku pasižiūrėti šį klausimą ir daugelį kitų, kaip už, siekdami užtikrinti, kad dialogas tarp parlamento ir tarybos būtų kuo sklandesnis. Aš žinau, kad tai jums labai rūpi ir mes ir toliau čia dirbsime sėksime išbaigti šios klausimus. Dėl išorės e, tarybos viskas turėtų vykti sklandžiai, jeigu Lisabonos sutartis bus patvirtinta. Jeigu spalio pabaigoje taryboje bus galima susitarti dėl visų institucinių klausimų, tai galėsime paskirti komisarų sąrašą, kuris bus pateiktas jums, tada galėsime skirti vyriausiai įgaliotinį, taip pat tarybos prezidentą. Mes taip pat tikimės, kad galėsime patvirtinti bendrą sistemą, struktūrą išorės tarnybai. Ji būtų dar kol kas e, netvirtai apibriešta, bet paskui vyriausias įgaliotinis ar įgaliotinė e, turėtų tas asmuo su Europos parlamentu konkrečiau kalbėti šiuo klausimu su parlamentu. Uh, Kai kurie iš kolegų jau sakė, kad Slovenija, kaip pirmininkavo, buvo kai kas padaryta tiek šiuo, tiek daugeliu kitų klausimų ir mums tai yra labai naudinga, kadangi mes galime tęsti darbus. Aš sutinku su tuo, kad e, laikai buvo sunkus ir ne visos valstybės narės su viskuo sutiko, e, pavyzdžiui, dėl e, atstovų skirimo į šią tarnybą, dėl finansavimo ir panašų, panašių dalykų. Bet gerbdami airius mes dabar negalime pateikti pasiūlymo, kol nežinome, kad Lisabono sutartis tikrai įsigalios. Tačiau Slovenija, kaip pirmininkavo, jau atliko pagrindinius darbus klausimai dėl tų dalykų visuomet iškils ir mes tęsime savo darbą ir kai žinosime, kad Lisabono sutartis įsigalios, rengsime plačias diskusijas, kad viską apibendrintume, kad galėtume pateikti aišku pasiūlymą valstybėms narėms po to, kai būsime išklausę visų nuomonių šiuo klausimu. Jau daug kas padaryta, bet girdami airius turime palaukti, nes žinome, kad tai yra jautrus klausimas Airijoje ir mes turime palaukti referendumo rezultatų. Jūs taip pat manęs klausite apie kitas problemas. Ne tik sutarties ratifikavimo Airijoje. Taip, Lenkijos prezidentas dar nėra pasirašęs sutarties. Žinome, kad Vokietijoje e, procesas e, bus varstomas pagal tam tikrą darbotvarkę. Darbotvarkė egzistuoja. Kolegos sako, kad viskas turi būti baigta rugsėjo mėnesį iki airių referendumo. Vyksta skirtingi procesai Prahoje dar. Mes iš tikrųjų nežinome, kada tie procesai baigsis, bet turime jums priminti kai ką, jūs tikriausiai tai žinote. Visos šalis yra įsipareigojusios siekti, kad sutartis įsigaliotų. Ir Prahoje abieji parlamento rūmai su pakankama dauguma yra ratifikavę sutartį. Taigi mes tikimės, kad klausimai bus išspręsti šį rudenį. Tačiau visos šalis turi baigti savo ratifikavimo procesus ir jeigu E, taip nesitiks, tai neturėsime Lisabonos sutarties. Taigi tikimės, kad e, viskas išsispręs, e, ypač po to, kai Airijoje įvyks antrasis referendumas spalio antrąją dieną. Kai kurie kolegos klausė apie komisijos pirmininką, kodėl jį reikia skirti dabar. Mes manome, kad laikai yra ypatingi Krizė ekonominė yra ypač e, gili, taip pat turime spręsti klimato kaitos klausimus. Mes tam turime turėti stipres Europinės institucijas ir turime turėti aišku lyderį, kad galėtume spręsti šios klausimus pasaulio mastu. Taryba, kaip mūsų kandidatą vienbalsiai patvirtino pona Baroso, uh, ir jisai dalyvavo diskusijose prieš Europos parlamento rinkimus. E, jisai, jo mintys jums žinomos, e, žinome, kad rinkimuose laimėjo centro dešiniosios jėgos ir mes jau esame sakę anksčiau, kad jeigu Lisabono sutartis įgalios, mes norime, kad ponas Baroso būtų mūsų pirmininkas. Dabar reikia galvoti apie ekonominę krizę, klimato dalykus, e, tarptautinius nusikaltimus nusikaltimus, nusikalstamumą, mums reikia piliečiams užtikrinti rezultatus. Ir tai yra susijęs su e, kitų klausimų, kodėl žmonės nebalsuoja už mus, kodėl jiems nerūpia Europos klausimai. Aš čia kalbu ir apie save komitete, nes esu politologė ir e, dirbau šiame komitete. Bet noriu pasakyti, kad galbūt taip yra todėl, kad mes pirmiausia galvojame apie institucinius dalykus, bet ne apie kasdieninį žmonių gyvenimą. Negalvojame e, kad jiems taip pat rūpi klimato kaita, tarptautinis nusikalstamumas ir mes turime čia pateikti rezultatų. Aišku, mums reikia gerų institucijų, kurios dirbtų skaidriai ir veiksmingai, bet mums reikia rezultatų. Ir tikriausiai mes turime pademonstruoti, kad esame pasirengę perimti e, lyderystę, mes turime čia siekti rezultatų. Ir mes taip pat suprantame, suprantame dėl Liepos mėnesio, kad Liepas susirinkęs naujai išrinktas parlamentas dar nebuvo pasirengęs nuspręsti dėl komisijos pirmininko, nes reikėjo surinkti diskusijas, bet tikimės, kad rugsėjai jūs nuspręsite dėl pono Baroso, nes e, mes e, turime remti ir komisiją, ir parlamentą, ir tęsti toliau savo svarbius darbus. Dėl Lisabono strategijos tai yra labai svarbus klausimas. Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, labai daug dėmesio skiriame šiems klausimams. Visose tarybos formatuose bus e, aptariama, kas buvo gerai padaryta, kas negerai, nes ne visur pasiekta vienodai sėkmingų rezultatų. Mes turime galvoti apie ateitį, ne tik kaip e, išbristi iš dabartinės ekonomikos krizės. Užtruks daug laiko, kol atstatysime pasiekti pasitikėjimą finansų sistemą ir užtikrinsime tvirtą Europos ūkio plėtotę. Mes turime kalbėti apie tai, taip pat reikia galvoti, kaip panaudosime biudžetą, būsimąjį biudžetą. Ir mes e, norime aptarti išsamei tuos dalykus, rengsime keletą konferencijų, o kovo mėnesį Ispanija, kai perims pirmininkavimą, jūs žinote, kad jie pirmininkaus po mūsų, taigi toliau kovo mėnesį bandys galbūt apibendrinti diskusijas ir e, pateikti kovo vadovų tarybai. Tarybos prezidentas sutartyje kalbama apie to posto prasmens užimsiančio jį svarbą, bet reikia pasakyti, kad sutartis kalba apie tą e, vaidmenį. Kai sutartis įsigalios, mes vis tik tai turėsime išklausyti skirtingų nuomonių, e, kurias pateiks valstybės narės, parlamentas, dėl e, rotuojančio pirmininkavimo ir apie tai, kaip gali sąveikauti tie du dalykai. Bet dabar galbūt per anksti šiek tiek konkrečiai kalbėti apie uh, šį klausimą, nes mes dar klausome, klausome, ką sakyk, sako valstybės narės ir laukiame pasiūlymų dėl pavardžių. Kaip sakiau, mes galvojame apie spalį, jeigu bus įmanoma, po to, kai jau bus ratifikuota visur sutartis. Švedija, kaip pirmininkaujanti valstybė, e, ne, ak, nedalyvauja aktyviai Airijos referendumo kampanijoje. Mes vyriausybei ir skirtingoms organizacijoms pateikėme pasiūlymą. Jeigu nori jos, mes galime jas paremti, bet kol kas taip nėra. Žinome, kad e, yra daug klausimų. Airijoje kalbam apie Turkijos ūkininkus ir panašius dalykus. Diskusijos yra labai gyvos. E, tikiuosi, kad daug žmonių dalyvaus referendume ir turėsime gerą rezultatą, bet e, nes nenumatę, kaip tarp savo užduočių kištis į kampaniją. E, dėkoju Jums už pasiūlymus dėl ceremonijos. Aš prisiminsiu tai, ką Jūs sakėte. Dėl vyriausiojo įgaliotinio ponas Fox pateikė klausimą. Mes vis dar e, klausome kas yra sakoma. Aš girdėjau Britanijos pasiūlymą, bet suskaičiavę esame galbūt 15 kitų pavardžių e, prezidento postų, jeigu skaitote laikraščius ar klausote įvairių gandų, tai galite girdėti skirtingų pavardžių, bet patirtis mums sako, kad kuo labiau priartėsime prie proceso, tuo daugiau vardų bus minima. Uh, Ir dabar kol kas negalima ko nors skirti į postą, kuris neegzistuoja, kadangi neįsigaliojo sutartis. Aš nenorėčiau spekuliuoti šiais klausimais. Jūs manęs klausėte apie Birmą. Esu, kaip ir jūs, susirūpinusi dėl padėties ten. Mums, kaip pirmininkaujančiai valstybei, žmogaus teisės labai svarbu. Vadovų taryba jau keletą kartų svarstė Birmos klausimą. Ir mes e, suėmus ant sanksučiai, vykstant teismo procesui, pareiškėme savo e, protestus. Rūpjūti buvo pasiūlyta sustiprinti sankcijas prieš Birmą. Klausimas yra sudėtingas ir mes seksime padėtį, bet e, kaip ir jums, mums taip pat rūpi e, tie dalykai, ponė Fox. Ponas Šioplin, dėl Rusijos. Mes iš ties rengiamės surenkti e, vadovų susitikimą su Rusija šį rudenį. Rusija yra svarbi mūsų kaiminė. Darame su ją dėl naujos sutarties. Be abejo, darbo tvarkėje numatomo susitikimo bus energetinio saugumo klausimai. Tie klausimai taip pat bus svarstomi ir Europos vadovų taryboje, bet ypač santykiuose susitikime su Rusija. Kalbant apie piliečių iniciatyvą, jūs, ne, ponas Hefneris uždavė tokį klausimą. Žinau, kad ponia Kaufman iš šio komiteto rengė pranešimą kuriame buvo aptarti pasiūlymai, kaip toliau plėtoti darbą šioje srityje. Mes rengėmės grįžti prie šio klausimo, kai tik tai bus užbaigtas sutarties ratifikavimas ir rengėmės tarti su jumis, kaip įgyvendinti šiuos klausimus. Manau, kad tai yra labai svarbi sutarties dalis, nes tai užtikrina galimybę piliečiams tiesiogiai dalyvauti Europos veikloje. Taip, jūs uždavėte klausimą apie trijulę pirmin, pirmininkių Prancūziją. Taip, mes taip pat bendradarbiaujame su e, Ispanija. Švedija savo ruoštų nori renkti panašius e, kitos pirmininkausiančios trijulės susitikimus. Aš e, pietavau su kolegomis iš šešių valstybių, su, su kolegomis iš Ispanijos, iš Belgijos, kad užtikrintume sklandų darbą ir kad visi sudėtingi klausimai darbo atvarkėje būtų aptarti ir kad iš anksto būtų užmėgstas dialogas. Su, Span su Ispanija, kuri perims pirmininkavimą, mes palaikome ryšius beveik kasdieną, yra daugybė bendrų darbo grupių ir mes tikimės, kad darbų perdavimas įvyks sklandžiai Ir manau, sakyčiau, kad trijulės darbo patirtis yra tikrai labai pozityvi ir tai užtikrina didesnį ES darbo stabilumą. Ponas Sondegard, taryboje mes nesvarstėme Vokietijos konstitucinio teismo sprendimo. Tas klausimas nebuvo įtrauktas oficialią darbo tarkim, ar šiaip visi aišku apie tai kalbasi. Skirtingos šalis taiko skirtingas procedūras Danijoje ir Švedijoje ir užtikrinama mm, griežta darbo taryboje parlamentinė kontrolė. Ir mes, pavyzdžiui, Švedijoje nematėme priežasčių įsikišti O Vokietijos konstitucinis teismas savo sprendime pareiškia, kad e, Lisabono sutarti, sutartis neprieštarauja konstitucijai ir kad, e, kad abeji parlamento rūmai gali ją patvirtinti. Žinau, kad jūs esate pranešėjas e, susijusių klausimų ir siūlau draugės su jumis susėsti ir aptarti, išsiaiškinti visus neaiškius klausimus. dėl Vaxol, dėl Vauxhalls automobilio. Mes manome, kad reikia e, padaryti kai kuriuos nedidelius pakeitimus Švedijos vyriausybėje. Yra e, kai kurių atvejų, yra, yra kai kurių Europos masto tokių atvejų, bet mes norime dirbti kaip numatyta, ir labai kruopšį rengėmės tai daryti. Taigi, rengėmės dirbti Europos mastu ir Švedijos lygmeniu. Pone Traškovskai, man atrodo, jūsų klausimą aš atsakiau jau. Mes tikimės, kad spalio mėnesį sprendimas bus priimtas dėl pagrindo, dėl pagrindų ir kad tas asmo bus skiriamas pagal Lisabono sutartį ir paskui mes turėsime grįžti ir aptarti šį klausimą. Pone pirmininkė, migracija iš ties yra labai svarbus klausimas. Tai yra tas klausimas svarstomas įvairių konfiguracijų tarybos posėdžiuose. Pastarosiomis savaitėmis jį svarstėme. Tas klausimas yra Stoholmo darbo tvarkės dalis. Tai yra labai sudėtinga problema, kurios neišspręsime tarybos posėdžiuose Mums reikia ieškoti būdų, kaip pasinaudoti migracijos teikiamais privalumais, nes mums reikalinga teisėta migracija. Turime imtis demografinių e, klausimų sprendimo Europoje, bet be abejo turime spręsti ir neteisėtą migraciją ir palengvinti žmonių kančias susijusias su tokiais atvejais. Ir mes, aš rengiuosi prie tų klausimų grįžti ir dėkui visiems už užduotus klausimus. Allora, io ringrazio tutti voi che avete partecipato al dibattito. Labai ačiū. Labai ačiū už tai, kad taip aktyviai dalyvavo diskusijose tokiais labai sudėti, svarbiais klausimais. Ačiū taip pat poniai Malstro už tai, kad pasisakėt, už tai, kad taip įsamei atsakėt į klausimus. Tad e, žinom, kad jūs, mes dar grįšim prie šių klausimų. Jūs dar pažadėjot su mumis susitikti besibaigiant Švedijos pirmininkavimo laikotarpiu. Tad dar kartą ačiū Jums ir ačiū Jums visų mūsų vardu.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 Possiamo riprendere i lavori. Prašyčiau sugrįžti į vietas. Allora possiamo dare vita alla seconda parte della nostra riunione. Dabar siūlyčiau tęsti darbą ir toliau aptarti kitus darbo tvarkės klausimus norėčiau priminti, kad kad e, ponia Malstrom netrukus susitiks su parlamento pirmininku e, Buzeku, taip pat kolega Brokas dalyvaus ir per šitą susitikimą bus taip pat įsakytas mūsų komiteto pageidavimas, kad toliau būtų aptariamas bendradarbiavimas darbas tarp, tarp parlamento atitinkamo komiteto ir pirmininkaujančiosios valstybės. Na ir toliau dar lieka aptarti darbo tvarkės klausimą susijusi su biudžetu. Biudžeto trečiąjį skirsnį, kuriame kalbama apie biudžeto lėšas numatomas komisijai ir toliau kiti biudžeto skirsniai. Per praėjusį posėdį mes jau aptarinėjom iš dalies kolegos Šioplino nuomonę ir nustatėm galutinę datą, iki kurios e, galima buvo pateikti pakeitimus per tą laiką. Buvo pateikta 14 pakeitimų, 6 pateikė Šioplinas, 6 e, pateikė ponas Surjanas, Šmitas, Atsiprašau, pono Šmito dar nėra, atsiprašau, buvau kvietęs jį jau ateiti. Bet atrodo, be abejo, visi, visi, visi vicepirmininkai kviečiami užimti kėdės tribūnoje. Bet dabar taip, vis dėlto priminiau, kad visi liktumėt savo vietose, tad gerai. Tad šeši, šešis pakeitimus pakeitė Šioplinas, du pona Šmitas, ir e, likusius vicepirmininkas Gurmai. Tad dabar paprašysiu pranešėją išsakyti, išsakyti nuomonę dėl pateiktų pakeitimų, išdėstyti argumentus ir taip pat atsakyti konkrečiai galimus dar klausimus, o tada pereisim prie balsavimo. Tad prašom, ponė Šioplinai, e, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, taip, sutinku su jumis, per praėjusį laiką tikrai vyko labai tokios nuodugnios diskusijos, aš tikrai negaišinsiu jūsų laiko, nepristatysiu, tai yra pristatysiu labai trumpai tik tai savo pakeitimus. Mes šiaip, šiaip jau praėjusį kartą aptarinėjom tų pakeitimų e, pagrindą tad kad būtų galima numatyti lėšų konkrečiai skirtų Europai piliečiams. Buvo šiaip jau išsakyta taip pat kritika dėl šitų pakeitimų, tai be abejo primtina e, demokratijos sąlygomis. Na, o turiu pasakyti, kad galėsiu atsakyti į kitus klausimus, jeigu tokių būtų, o tikiuosi, kad galėsim vis dėlto sutikti su mūsų, su mano pateiktais pakeitimais. Pirmininkas, ar pakeitimus pateikę nariai norėtų pakalbėti? Prašom. Norėčiau štai ką pasakyti, kad nepateikta empirinių duomenų dėl to, kad būtų tam tikras ryšys tarp lėšų, kurios panaudojamos per rinkiminę kampaniją ir iš vienos pusės ir kito, iš kitos pusės e, rinkėjų aktyvumo. Tad e, štai pasigendu tokio pagrindo. Be to, e, tam tikros nuostatos, kurios priklausys nuo to, ar Lisabono sutartis bus, e, tai yra įsigalios, tai yra tos nuostatos kol kas yra hipotetiškos ir todėl štai tikiuosi, kad dėl, pakeit, tai yra, dėl šit, mano šitos nuostatos e, komitetas pritars. Nessun altro interviene? Prašom, dar yra norinčių kalbėti. ponė pirmininkė. Aš pateikiau pakeitimą dėl nuomonės projekto, ponė pirmininkė. Tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į klaidelę. Klaidelė tekste minimas žodis freedom, laisvė. Tačiau turėtų tame tekste žodis būti gerovė. Gerovė, ne laisvė, bet gerovė. Tad užuot minėjus žodį laisvė, turėtume tekste minėti žodį gerovė. Pirmininkas, aš klausiausi vertimo į italų kalbą, bet man kilo klausimas, galbūt čia tiesiog vertimo raštu dalykas, ar čia, ar kaip. Pone pirmininkė, problema yra tokia. Užuot tekste minėjus žodį liberty, laisvė, čia turėtų būti minima žodis prosperity, gerovė. Pone Šepil, e, po Šioplin atsakymas, taip, aš galėčiau pritarti pateiktiems pakeitimams. Ačiū, ponas Dafas. Norėčiau iškelti 65.07 e, pakeitimą, kur kalbama apie pilietinę, pilietinės visuomenės klausimą. bandomasis projektas skirtas šiam klausimui. Šiaip pasiūlymas įdomus, tačiau jį vertėtų detaliau aptarinėti čia, mūsų komitete. Na, kadangi laikas nustatytas pateikti pakeitimams buvo neilgas, tai mes ne, negalėjom šiaip jau suderinti šio klausimo e, čia aptarti konkrečiai komitete. Tai yra, mes norėtume, kad, kad būtų neminimas e, konkretus 350 tūkstančių eurų skaičius suma. Mes norėtume tiesiog tik paminėti tą projektą. Tad norėtume vis dėlto tada atsiklausti biudžeto komiteto dėl tos konkrečios sumos. mes tiesiog patys tada turėtume aptarti pasiūlymą nuodugniau. Del relatore su questi... Ar pranešėjas norėtų iš karto atsakyti į ką tik pono Dafo ir kitų pareikštas pastabas? Atsiprašau, dar kažką būsiu pražiūrėjęs, ponas, ponas Hefneris. Norėčiau kai ką pasakyti dėl pakeitimo, kurį pakomentavo ponas Dafas. Iš ties būtų labai gerai įvertinti, kaip būtų galima sustiprinti Europos pilietinę visuomenę ir jos, jos atstovaujamusius, jai atstovaujamusius organus čia su tuo klausimu susiję be abejo ekonomikos lobistai. Ir jie be abejo gali pasirūpinti tam tikromis lėšomis. Pilietinėje, kita vertus, visuomenėje yra organizacijų, kurioms veiktis šiaip jau sunkiau negu kad tokioms tradiciniams lobistų grupuotėms. Ir tikrai klausimas yra aktualus čia tiesiog mes daugiau kalbam ne apie tam tikros priemonės sukūrimą, bet tiesiog apie tyrimo užsakymą, tyrimo, per kurį būtų galima įvertinti, kiek, kiek reikia čia minimų ir panašių struktūrų. Tad jeigu kolegos šiaip jau nepritartų tokiai minčiai, tai tada siūlyčiau grįžti prie pono Dafo pasiūlymo. Šiaip ar taip tos minties tikrai nereikėtų atsisakyti. Pone Šioflinai, ponas Šioflinas. Aš galiu pritarti pono Dafo pasiūlymui. Maničiau, kad čia iš ties reikia daugiau klausimą ištirti. Ir čia teisingai buvo paminėta, kad reikėtų pasitarti su komitetu ir tikrai mintis gera, tad aš galėčiau visiškai pritarti tokiam kompromisiniam pasiūlymui. Sì, solo per dire che l'emendamento. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną iš pasiūlytų pakeitimų. Jis atitinka pranešėjo bendrą liniją. Tiesiog sustiprinamas sustiprinami kai kurie akcentai ir atsižvelgiant į vakar dienos debatus yra aišku, jog reikia Europos mastu renkti politinės kultūros debatus. Ir mūsų pasiūlymas šiuo pakeitimu gali užtikrinti e, politinį pluralizmą. Para establecer la posición de nuestro grupo respecto a. Ponas Horegi, noriu tik taip pasakyti, kad mano frakcijos nuomonė apie pranešėjo nuomonę yra aiški. Mes visiškai pritarėme argumentams, kuriuos pristatė nuomonės autorius, bet bendrais bruožais mes esame prieš tokius pasiūlymus ir mintis, kurių tikslas būtų panaikinti E, biudžeto, biudžete numatomas lėšas, konkrečiai skirtas e, ben, Europos institucijų bendravimai su piliečiais. Lėšos skirtos ryšiams. Ir tikrai būtų jokinga, jeigu kai kurie pakeitimai būtų įtraukti į nuomonės tekstą. Kalbu apie tekstą prieš skaičius. E, Trečias pakeitimas, kurį m, mm, patikė kanal, Kamalis ir Foksas. Ten tekste akcentuojama būtinybė plėtoti ryšių politiką, kad taip būtų skleidžiama informacija apie Europos integracijos naudą, o pakeitimo autoriai teigia, kad tokios kampanijos na, atneša ir žalos jos reiškia tam tikrus, taip pat jos susijęs su tam tikrais trūkumais. kad, pavyzdžiui, galima būtų informuoti konkrečios valstybės regionus apie galimybės tiems regionams atsiskirti nuo valstybės, pasiekti autonomiją. Tai jokinga. sakyčiau, kad tai iš esmės prieštarauja Europos projektui, kurį, kurį mes vykdome ir kuriame dalyvaujame. Ir todėl tokius pakeitimus reikėtų atmesti. Pirmininkas, daugiau niekas nenori pasakyti, ne, tuomet galime balsuoti. Teikiu balsavimui 6508 e, pakeitimą straipsnių 150666 e, pavadinimu Europa piliečiams. Kas už? Prieš? Atmestas berots, sako pirmininkas. Dabar teikiu balsavimui kitą pakeitimą. 6500 tam pačiam straipsniui. Kas už, pakelkite rankas. Prieš. E, priimtas. Toliau teikiu balsavimui 6507 pakeitimą, e, kurį suformulavo Jean Lambert. Jis teikiamas straipsniui 150667 Europos pilietinės visuomenės struktūra. Kas už? Jūs norite pasisakyti, klausė pirmininkas, prašau. Ne. Tuomet balsuojame, kas už. Pakelkite rankas. Kas prieš? Pakeitimui pritarta. Astensione, una astensione. Ir susilaikė, vienas susilaikęs. Ne, du susilaikė, sako pirmininkas. Ar, aš, ar jūs norite, kad, mm, kad konkrečiai nurodyčiau, kiek žmonių susilaikė? Tai susilaikė du. Pakelkite rankas, kas susilaikėte. Trys, sako pirmininkas. Kaip ten bebūtų, e, pakeitimai pritarta. Toliau. 6509 pakeitimas straipsniui 160301. Mar Morteno ir Mersė Šmito pakeitimas. Kas už, pakelkite rankas. Kontrario. Kas prieš? Atmestas pakeitimas. Toliau 6501 pranešėjo pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas. Prieš. Susilaikę. Visada pamirštu pasiklausti, kas susilaikė, sako pirmininkas. Norite kažką pasakyti? Tuomet vienas susilaikęs. Ačiū. Pritarta pakeitimui. Toliau 6510 pakeitimas Morteno ir Mersešmito. Straipsnių 160302. Kas už, pakelkite rankas. Kiek kontrario? Kas prieš? Susilaikė? Susilaikysiu nebuvo. Atmestas pakeitimas. 6502 pranešėjo teikiamas pakeitimas tam pačiam straipsniui. Kas už? Kontrari. Kas prieš? Susilaikė. Atmestas.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 posėdėje yra du neprisijungę prie jokių frakcijų nariai, bet vienas iš jų pakaitinis ir tai tik vienas gali balsuoti, kaip ten bebūtų, straip, pakeitimas atmestas. Toliau 6503 pakeitimas. Reikia. Taigi, 6503 pakeitimas. Kas už, pakelkite rankas. Ci sono delle osservazioni, prego. Okay, okay, but I think we have to... Prašau. Uh, properly the... Pirmininkė, mums reikėjo užbaigti balsavimą dėl ankstesnio pakeitimo. Dėl, dėl 6511. Man atrodo, kad mes neužbaigėme balsavimo dėl ankstesnio pakeitimo. Io, avendo ricevuto delle osservazioni, ho detto ripetiamo. Na, Aš išklausiau pastabų ir aš pasakiau, kad mes pakartosime balsavimą dėl 6511, nes kiek pamenu, mes negalime balsuoti prieš, todėl dabar tie, kas balsuoja už 6511 pakeitimą teikiamą 160304 straipsniui, pakelkite rankas. Duoja i favorevoli all'emendamento 6511. Kas už 6511, prašom pakelti rankas. 5, ne, 4 už, sako pirmininkas. Kas prieš 6511 pakeitimą? Diciotto. Gli astenuti? 18 prieš. Susilaikė. Atmestas. Susilaikusių nebuvo. Toliau, 6503 pranešėjo teikiamas pakeitimas tam pačiam straipsniui. Kas už, prašome pakelti rankas. 18 favorevoli, kontrari. Vėlgi, 18 už kas prieš. 5 astenuti.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 6512 pakeitimas. Įnašai daromi politinių partijų vardu. Kas už 6512 pakeitimas? Kas prieš? Susilaikė? Apsisilaikiusių nebuvo, pakeitimas atmestas. 6504 pakeitimas tam pačiam straipsniui pranešėjo. Kas už, pakelkite rankas. I contrari. Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. 6513 pakeitimas. Straipsniui, kurio numeris S1403. Įnašai į Europos politinius fondus. 6513 pakeitimas. Kas už, pakelkite rankas. 5 soliti, kontrari. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Dar vienas pakeitimas tam pačiam straipsniui. 6506. Kas už, pakelkite rankas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chi è contrario? Kas prieš? 7, 8. 14 contro 8 è approvato pritarėm 14 balsavus už, 8 prieš. Kadangi šiam pakeitimui pritarta, 6505 pakeitimas atkrenta. Taigi, ir dabar pereiname prie pakeitimų pono Šiopflino nuomonį le minoranze che però non si arrendono mai e continuano a combattere fino alla fine na, parlamente būna dauguma, prieš mažumą tenka kovoti. Tikėkime, kad kažkada laimės kiti. Būtent todėl ir vyksta diskusijos, kad išsiaiškintume, kas ką mano. Čia turime aštuonis pakeitimus pono Šioflino nuomonės projektui. Pirmasis, pa... ne, Atsiprašau, sako pirmininkas pono Kamalio ir Fokso pakeitimas. Prašau, kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Tu. Dabar antrai pastrapė ketvirtas pakeitimas. Ar sutinkate dėl, balsuoti dėl jų visų kartu? have, um, Ar galime balsuoti dėl visų iki septinto pakeitimo? Ačiū. Quindi in blocco fino all'emendamento 7, stesso 4, 5, 6, 7. Sono tutti d'accordo per il voto in blocco? Allora abbiamo già votato. Ar visi tam pritarėte? Dėl trečiojo pakeitimo jau balsavome, taigi dabar balsuosime dėl likusių ketvirto, penkto, šešto ir septinto visų kartų. Dėl septintos norite atskiro balsavimo. Vienintelis, dėl kurio noriu atskiro balsavimo, yra aštuntas. Tai galime balsuoti dėl ketvirto. sia colpa mia o della traduzione, ma avevo capito 7. Quindi 8. Allora il voto... Il, il, mm... Aš supratau, kodėl septinto liktai norėtų atskiro balsavimo, bet nesvarbu. Ketvirtas, penktas, šeštas, septintas. Kas už šiuos pakeitimus pakelkite rankas? Kiek kontrario? Kas prieš? Įprasnė dauguma susilaikė. Nebuvo. E, visi šie pakeitimai atmesti. Dabar balsuosime dėl aštuntojo pakeitimo pakeitimo penktai pastraipai. Kas už? Ar norite pasakyti, klausė pirmininkas. Su pakeitimu žodžiu šis pakeitimas teikiamas. Susitarėme anksčiau dėl, žodžių, dėl žodžio gerovė vietoj žodžio laisvė. Ačiū. Aštuntas pakeitimas. Su pakeitimu žodžiu. Kas už? Pakelkite rankas. 14 už. Kas prieš? 8. Susilaikė. Dabar galutinis balsavimas. Dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Kas už, pakelkite rankas. Chi è contrario? Aštuoni. 18. Kas prieš? Susilaikė. Taigi, pritarta. Penkiems balsavus prieš. Ir tuo balsavimas baigtas. Ir Tai reiškia, kad mes išnagrinėjome 9 ar 10 darbo tvarkės klausimus. Ir dabar periname prie 11 klausimo. Kiti klausimai. Mes išdalinome posėdžių tvarkaraštį, jei neklystu. Koordinatoriai jam pritarė, nei vienos frakcijos atstovas neprieštaravo, taigi dabar galime jį patvirtinti. Ir paskutinis darbo tvarkės klausimas. Mūsų kito posėdžio laikas ir vieta. Siūloma data yra spalio 6 diena, e, pradžia 9 valanda. Niekas neprieštarauja, darome prielaidą, kad taip ir bus. Ačiū visiems ir iki greito susitikimo.